Good afternoon, ladies and gentlemen. Padiena, ponios ir ponai. Pradedame popietinį e, regionų vystimosi komiteto posėdį. Ir visų pirma, balsavimai. Balsuosime pirmiausia dėl mažiau išsivyščiusių ES regionų. Pranešėja šiuo klausimu yra ponia Džiufrida. Ar norite ką nors pasakyti, ponė Džifrida? Ne, ačiū. Sulaukėme dviejų nuomonių. Šiam pranešimui viena iš Agri komiteto, kita iš žuvininkystės komiteto. Aš pakomentuosiu žuvininkystės komiteto nuomonę. Jeigu nėra jokių pastabų, daugiau galima iš karto pradėti balsavimą. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Septintas pakeitimas su pakeitimu žodžiu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Jei ne, tuomet balsuojame dėl septintos su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. A kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pen... B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patikrinsime, kai balsavome. Dėl 22 balsų, e, tikriname elektroniškai, kai balsavome dėl 22. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Ne, nebaigtas. Neveikia kas nors. Matau, kad atmestas. Vienas balsas nieko nepakeistų. Taigi šis pakeitimas atmestas. 23 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 27 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja tam žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet balsuojame. 27 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. C kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. D kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 36 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 37 pakeitimas. Jis yra tapatus kitam pakeitimui, atsiprašau, sako pirmininkė, pritarėm jam jam. Toliau 39 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. E kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 43 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, <clears throat> pritarta. 44 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 45 už, prieš, susilaikė, pritarta. 47 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 46 pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Agri E pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Agri G kompromisas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 53 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 3A kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas A kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas A kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas B kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas C kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 99 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta Man atrodo, kad pritarta, sako pirmininkė. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šimtas tryliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 114 už. Atsiprašau, 15. 115, nes 14 atkrenta. 115 už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 A kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 121 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 122 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 123 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. 128 pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, pritarta. 129 pakeitimas atkrenta. Ir toliau balsuosime dėl 13 kompromiso už, prieš, susilaikę, pritarta. 13a kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Pritarta. 13 B kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 143 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 15a kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau agri, 16 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime. Dėl agri 16 tikriname elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atkrenta. Atmestas. Toliau 149 pakeitimas. Su pakeitimu žodžiu. Ar kas nors prieštarauja jam? Ne. 149 su pakeitimu žodžiu už, prieš, susilaikė, pritarta. 154 už, prieš, susilaikė, pritarta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 18a kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Savo balsavimo sąrašuose Kaip matote, nenumatytas balsavimas dėl žuvininkystės komiteto pateiktų pakeitimų. Nuomonė to komiteto pateikta bus pridėta prie mūsų pranešimo. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniškai, prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Sveikinimai. Pranešimas patvirtintas. Next. Na kągi, toliau periname prie kito dokumento, dėl kurio balsuosime. Tai yra ponios Valinos parinktas dokumentas ES regionų ir miestų vaidmuo gyvendinant Paryžių susitarimą dėl klimato kaitos pasiekti. Ką nors pasakyti? Ne. Gerai. Taigi, Pradedame balsuoti ir pirmiausia balsuosim dėl pirmojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Tam, kad būtų viskas aišku. Taigi balsuojame elektroniniu dėl penktojo pakeitimo. Uh, Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Na kągi, toliau pereiname prie šeštojo pakeitimo, prie jo antrosios dalies, nes patvirtinome penktąjį pakeitimą, taigi dabar balsuojame dėl šeštojo pakeitimo antrosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Toliau septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta. Toliau pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau pereiname prie 33 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 35 kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. 35 pakeitimas balsuojame dėl jo elektroninių būdų. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas yra patvirtintas, sako pirmininkė. Atmestas, pasitaiso pirmininkė. Atmestas. 36 pakeitimas. Yes, Taip, turime balsuoti dėl 36. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Norit, pasi, kad pasitikrintume? Gerai. Tikriname elektroniniu būdu balsavimą dėl 36 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašau. 37 pakeitimas. 38 pasitaiso pirmininkė. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Gal pabandykime dar kartą, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad patvirtinta. Norite, kad pasitikrintume. Gerai, taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl 38 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Toliau 45 pakeitimas. Teisingai? 45. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 54 pakeitimas. 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 55. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Toliau 56. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė. A, tas pakeitimas atkrenta kaip ir 57. Taigi toliau. Atsiprašau, atsiprašau, taip. 57. Dėl jo turime balsuoti. Taigi balsuojame, kas už 57 pakeitimą, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 11. kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 12. kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Tryliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 kas už, kas prieš, No, 65. Balsavome dėl 65 ir 66. Ne. Mano balsavimo sąraše nėra nurodyta, kad tie pakeitimai buvo įtraukti į kompromisą. So right, Taip, ponė Krail. Teisingai, mano sara balsavimo sąraše yra įsivėlusi klaida. Tai kaip mes dėl jų turime balsuoti, o jie yra kompromisiniam pakeitime? Okay. Gerai, gerai, atsiprašau. Labai smagu šiandien balsuoti. Atsiprašau. Taigi grįžtame prie 65-ojo. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 66-asis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 67-asis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime. Taigi 67-asis pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 68 pakeitimas. Atkrenta. Ne. 68. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 69. Kas už? A, šis e, atkrenta. Taigi periname prie. Jis atkrito dėl to, kad buvo patvirtintas 68 pakeitimas. Gerai, 70 taip pat atkrenta? Ne, neatkrenta. 70 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 14 kompromisas. Kas A, jūs norit, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus dėl 70 pakeitimo. Gerai, balsuojame dėl 70 pakeitimo elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Great. So it, it falls. It falls. It falls. Atmesta. Atmesta. Gerai, periname toliau prie 14 kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 74 pakeitimas. 74 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 75 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 76 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. 76 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pereiname prie 15 kompromiso. Taigi 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 89 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 90 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Ta, ne, ta pati situacija atmesta. Noriu pasitikrinti. Gerai. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 90 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašau. Mano klaida. 91 turėtų atkristi, jei būtų patvirtintas 90. 92. Kas už 92, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 93. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 99. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta patvirtinta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 108 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 20 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 25 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 116 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. 118 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Bet nuo kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl viso pranešimo su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pranešimas yra patvirtintas, sveikiname pranešėją. With... Prisiminkite šitą balsavimą ar mano klaidas. Na, puiku, dabar pereikime prie kitos nuomonės. Europos ekonominės politikos skurtinamo semestras 2016 metų metinio augimo mm, apžvalga pranešėjęs su aš pati ir iš karto pereikime prie balsavimo. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Periname prie septintojo pakeitimo, kas už, kas prieš. Vėlgi atsiprašau, mm, klaida balsavimo sąraše. Dabar e, ne septintasis pakeitimas, bet antrasis kompromisas. Pereiname prie antrojo kompromiso. Kas už? Prieš susilaikė?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 Septintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. O dabar periname per 54 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas. Ne, dar pirmininkė atsiprašo, 55-asis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. O dabar galutinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Ir nuomonė yra patvirtinta. Dėkoju. Ir paskutinė nuomonė šios dienos pasavimų sąraše yra es bendrai biudžeto vykdymo patvirtinimas 2016 metų, trečiasis, trečioji dalis, bendrasis biudžetas Europos komisija. Pranešėjas ir esu aš ir dabar pereiname iš karto prie balsavimo. Tikiuosi, kad pakeitimų nebus. Taigi, pirmasis kompromisas, kas už kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtasis pakeitimas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis, atsiprašome, dvidešimt pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta patvirtinta. 75 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 7 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 pakeitimas, kas už, prie, 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 8 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. O dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Nuomonė yra patvirtinta. Labai ačiū. Dėkoju už kantrybę jūsų šiandien balsuojant. Taigi, balsavimai baigti ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Šiandien keismės nuomonėmis Thank you very much. Su ponia Iljana Ivanova, ji yra Europos audito rūmų narė. Dėl Europos audito rūmų darbo sanglaudos politikos srityje. Jūs esate susitikę su ponia Ivanova, ji buvo mūsų komiteto posėdėje ir buvo labai malonu aptarti. Ir šiandien Kaip paprastai, aš suteiksiu žodį poniai Ivanovai, kad ji pateiktų pradinį, pradinį pristatymą, o vėliau m, mm, žodis nariams ir, ir koordinatoriams bus suteiktas. Jeigu reikia, tai me, turiu priminti, kad mes turime laiko iki 17 valandų. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man visuomet malonu atvykti į regionų komitetą ir dėkui, kad pakvietėte mane. Mes šios klausimus rūmai daug darbo skiria sanglodos politikos klausimams, nes tai ne, yra ne vien tik tai kasmetinės politikos dalis, bet ir pateikiamas darbo ataskaitos. Ir šiandien aš galvoju, ką įtraukti į, į savo prezentaciją, nes yra tiek daug klausimų, aš norėjau susisteminti ir veiksmingumas e, sanglodos politikos srityje. Ir pirmiausia, kai dėl atitikties Nežinau, ar skaidrės tinkamai veikia, bet čia yra aiškus tiesus grafikas, matote, mažėjimas. Bet jeigu pažiūrėtume į situaciją mm, prieš dešimt metų, tai skaičiai buvo e, dviženkliai skaičiai ir iš komiteto kolegos matė, kad buvo klaidų mm, dydis siekia 11 procentų. 4,8 procentai 16 e, metais. Žinoma, reikia paminėti, kad tai yra dar virštas minimalus lygis, kuris turėtų siekti tik 2 procentus. Tai viena iš politikos ryčių, kuri lieka kartu su žemės ūkiu mm, švaistimą arba sukčiavimą. Kartais klaidos atsiranda dėl to, kad yra administravimo klaidos, nedidelį, ne, ne, ne visai tikslus duomenys arba duomenys deklaracijose, jeigu netinkam jos buvo užpildytos, tai nebūtinai yra skaidriai. Aš mėginau trumpai pristatyti svarbiausias priežastis ir, ir dėl ko atsiranda klaidos ir metams bėgant jos šiek tiek keičiasi, bet e, viešieji pirkimai tai buvo didžiausia, dažniausias klaidų šaltinis. Kainos, neaiškios kainos įtrauktos į deklaracijas, tai yra 42 procentai visų klaidų, e, rimtos klaidos e, viešųjų pirkimų taisyklėse, tai irgi nemažas klaidų kiekis 30 procentų. Ir taip pat ne, tinkami projektai arba netinkama naudos gavėjų veikla tikrinome sandorius 155 e, procentai iš 157 tūkstančių mm, sandorių mm, mm, taikė supaprastintus e, kainų skaičiavimus. Ir čia matome yra supaprastintos kainų pasirinkimas, kaštų pasirinkimas, tai negu paprasčiausiai išlaidų kompensavimas, išlaidų gražinimas. Toliau kitas, kitoj skadrėje aš norėčiau trumpai paminėti keletą aspektų, ką mes keičiame mūsų darbe per ateinančius metus, ką žadame pakeisti, tai yra kaip e, numatyti, įvertinti, ar sandoriai yra legalus ir teisėti ir tinkami, bet kaip žinote, yra pradėti taikyti e, fundamentalus pokyčiai ir dešimtiems metams tai yra E, draudimo paketas 10 e, procentų iš 20, tai yra 17 metų ataskaitoje mes šiek tiek nukrypsim nuo mūsų tradicinio požiūrio, vertinant teisėtumą ir e, teisingumą sandorių ir mes pasikliausime kitų darbų. Kitaip tariant, mes jomis pasitikėti, tai palaipsniui mes pereisime prie dalyvaujančios, traukiančios ataskaitos teikimo. Tai yra, mes e, tikrinsim kitų atliktus patikrinimus. Ir tai leis valstybėms narėms suteikti daugiau laisvės ir valstybėmis narėmis, tuomet mes galim, galėsime taikyti tą geografinį požiūrį, geografinę taisyklę daug dažniau ir aišku, naudos gavėjų ataskaita yra labai svarbi, nes labai dažnai girdime, kad vieną tą patį naudos gavėją galime tikrinti ne vieną, tris, bet iki naštą ir šis požiūris, šis naujas požiūris bus naudingas ir naudos gavėjams. Tai trumpai tiek apie atitikties aspektą, kuris yra tik tai vienas dalykas, viena pusė, teisėtumas ir tinkamumas, bet tai dar ne viskas, nes žinome, kad veikla yra svarbus klausimas ir apie tai buvo kalbama praėjusiais metais. Vėlgi tai yra nauja kultūra, naujas būdas, naujai naujam e, daugmetės finansavimo programos laikotarpiui ir e, siekime, kad būtų galima pamatyti rezultatus, kaip yra įgyvendinama sanglaudos politika. Čia vėlgi labai trumpai norėjau pristatyti 16 metų, bei dalinai pasiekė tikslus arba nepasiekė tikslų. Tai matome skaičius matome 58 procentai visiškai pasteigos programas ir ar projektai konkrečiai pasiekė tikslą. Ir per kelis metus vėlgi nuo, kad mes susitelkėme ties konkrečių klausimų arba konkrečia sritimi, pavyzdžiui, transporto politika, keliai, vidaus vandenys, kolegos ir matome, apie ką bus kalbama 2018 metais, tai yra dvi didžiausios, svarbiausios užduotis, prioritetinės užduotis ir prioritetai. Na, nebūtinai jie visi svarbus rinčių komitetui, bet e, svarbus, pavyzdžiui, e, viešo ir, ir privataus sektorio partnerystė, įtrauktis, e, klausimas, kurį netrukus svarstysime. Ir tai galbūt nėra pagrindinė mūsų tema, bet norėčiau paminėti, kadangi kolega Jan Gregoriui Jan komitete pristato nuomonę, kurią ataskaitą, kurį auditorumai parengė kitam MFF daugiamečiai finansavimo programai. Tai yra naujas dokumentas, neseniai paskelbtas, žinia šitame dokumente. Tai pirmiausia ir svarbiausia apibriežti, tiksliai apibriežti, kokia yra ES pridėtinė vertė. Tai yra vienas svarbiausių žinių, kurią mes norime mm, pasiūsti ir mm, nurodyti, matote mm, šioje skaidrėje, kokie yra svarbiausi klausimai, kokia svarbiausia žinia. Ir dokumentas yra žiūrėti ir susipažinti šiek tiek detaliau koks apie tą kalba tas naujasis požiūris. Tai tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū. Ačiū. Pasinaudosime galimybę ir pasikviesime jūsų kolegas, kad jie pristatytų specialiasias auditorumų rengiamas ataskaitas. Ir ačiū už tai, kad priminėte mums apie tuos dokumentus, kurie yra skelbė Elroy. Ačiū. tobulinti reglamentus, teikti geresnę paramą valstybėms narėms, e, regionams, užtikrinti, kad jų darbe būtų mažiau klaidų. Ir tai sanglaudos politikos ateitis, jeigu klaidų skaičius išauktų, būtų išaugęs, tai būtų negatyvi žinia svarbu tai, ką jūs sakėte apie pasitikėjimą. Pasitikėjimą tose situacijose, kur jo reikia. Ir kaip rasti būdai skirtų ir supaprastinimo klausimo svarstymė. Apie tai buvo kalbėta. Jūs minėjote, kiek kontrolės momentų būna. Aš mačiau tą, tą ataskaitoje e, parodoma, kad Erasmus programa yra viena iš kelių programų, kad tai yra paskata inovacijoms. Taip pat noriu pakalbėti apie Jaspers programą, kuris skirta padėti valstybėms narėms. Jie tvarko ne komisija, bet Europos investicijų bankas ir e, jį skirta paremti stambesnius projektus, ypač tai buvo praeitie. Ir išklausęs informacijos apie tai, labai daug kritikos turėjau dėl to, kaip viskas tvarkoma. Viena vertus, viena ranka padeda valstybėms narėms parengti projektus, o kita ranka viskas kontroliuojama ir viskas yra vienoje įstaigoje, viename uh, E, biure. Tas, tas biuras plėtėsi ir pūtėsi, e, o projektų skaičius mažėjo, nes darbuotojų ten tikrai au, skaičius augo, o projektų skaičius pastaraisiais metais labai mažėjo. Nežinau, ar reiktų šį klausimą užduoti jums ar Europos komisijai. Turime apsispręsti, ar toliau e, Jaspers projektas išliks, ar tikrai jisai bus skirtas teikti techninę paramą. Jaspers pro, programa turėjo būti skirta naujosiams valstybėms narėms ypač. Tačiau jeigu jo nauda nedidelė ir kaip iš jūsų ataskaitos matome, kyla klausimų dėl, jo, dėl jos našumo veiksmingumo ir jos pasiekiamų tikslų, Ar galėtumėte daugiau pakomentuoti apie tai, ar jūs neturite tos informacijos? Taigi, ši žinia, o dar labiau mane džiugina žinia apie tos atvejus, apie tai, kiek kartų buvo panaudota e, supaprastintų kaštų galimybė ir kad tais atvejais klaidų buvo dar mažiau. Pasitelkę omnibus procedūrą, būtent tokio tikslo ir siekiame. Praeisiais metais maniau, kad klaidos sanglaudos politikoje apsprendžiamos labai sudėtingos biurokratinės sistemos, labai sudėtingų taisyklių ir tvarkos, kuri galioja. Bet žinau, kad norime geros projektų kokybės ateityje, bet klaidų skaičius tikrai labai ženkliai sumažės sanglaudos politikoje. Tai svarbi informacija ne tik žmonėms, kurie susiję su biurokratija, bet ir tiems, kurie skaito geltonąją spaudą, pavyzdžiui, Bild Zeitung dienraštį Vokietijoje, kur, pavyzdžiui, pasirodo pranešimų apie tai, kad milijonai eurų nuėjo veltui. Uh, sanglaudos politikos srityje. Turiu vieną klausimą, galbūt neteisingai jūs supratau, bet jūs berot sakėte, kad buvo padaryta klaidų kai kuriuose partnerystės susitarimuose. Ar galėtumėte tai dar kartą paaiškinti? Nes nelabai suprantu. Privač, privataus viešojo sektoriaus partnerystėse Galbūt tai buvo, gal aš neteisingai supratau, bet aš nelabai supratau ryšį su audito rūmais čia. Ačiū. Ačiū, ponė Tomašič. Ne? Jūs prašėte žodžių? Ne. Nematau kitų koordinatorių. Dabar kiti regi komiteto nariai. Ponas Būdar, paskui ponė Maletič. Ačiū, noriu padėkoti Jums už prezentaciją. Praeitą savaitę buvo žalioji savaitė parlapsakoma Rumunijoje. Pavyzdžiui, kai kurie ūkininkai man pasakė, kad jiems tenka e, kreiptis Pavyzdžiui, kai kurie ūkininkai 2009-aisiais paprašė pagalbos iš ES fondų, tačiau pasikeitė e, teisės į teismą vienu atveju, vieną bylą laimėjo, kitą pralaimėjo. Man atrodo, kad turime kalbėti apie patvirtinamų normų kokybę ir kaip jas interpretuos lapiu. Manau, kad geresnė, koord, geresnis koordinavimas uh, E, Rumunijoje suvokiama, kad Bruselis kelia kai kuriuos reikalavimus ir žmonės labai bijo padaryti klaidų. Apie tai turime kalbėti čia, Bruselėje. Jeigu... Ačiū, sako ponė Maletič, noriu padėkoti Jums už prezentaciją. Vėl matome, kad dauguma klaidų padaryta viešųjų pirkimų srityje ir, žinoma, e, projektai yra sunkiai įskaitomi, sunkiai suprantami ar, ar viešojo sektoriaus, vieš, ar, ar viešasias įmonė, įmonės, nes abiem atvejais ir, ir toms ir toms įmonėms galioja viešųjų pirkimų taisyklės. Ir jeigu klaidų yra ten ir ten, reikia kažką. Kitas klausimas. E, kokybės, e, veiklos kokybės e, kriterijus, kad nėra tinkamų kriterijų rinkinio, kuriuo būtų galima remtis projekto gyvenimo pradžioje. Tinkami kriterijai. Ką tai reiškia? Ar kriterijai pernelik optimistiški, nere... ar, ar projekto gyvenimo pradžioje kriterijų tiesiog ne, nebūna? Dar vienas klausimas apie viršijamas projektų išlaidas, projektų kaštų viršiemas. Tai gali būti labai pavojinga, jeigu tu tai susijęs su viešauga. Kaip, kaip viskas toliau atrodo? Ar turite išsamesnės informacijos apie tai? Man tikrai būtų žin, įdomu sužinoti, kokia yra situacija. Ačiū. Tai buvo klausimai mano sąraše ir dabar žodis ponė Ivanovai atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už labai įdomius klausimus. Pradėsiu. Atsakysiu juos tą tokią, kurią jie buvo užduoti. Pone Vanis Telroja, ačiū Jums už klausimus ir taip pat už teigiamą vertinimą. Iš tikrųjų, tikslas yra mūsų dirbti geriau, pademonstruoti pasiekti konkrečių rezultatų ir rodyti, kad sanglaudos politika atneša konkrečią naudą. Aš sutinku su jumis, kad e, geri rezultatai padeda stiprinti pasitikėjimą, sutinku su jumis dėl supaprastinimo siekio, dėl JASPERS prog programos. Atsakingas už tą programą yra ponas Heriks. Man atrodo, su juo jūs esate susisiekę jau ta jo rengiama ataskaita tikrai labai svarbi. Joje rekomenduojame komisijai imtis įvairių veiksmų, geriau kontroliuoti strateginės Jaspers programos išlaidas ir atsisakyti kai kurių tikslų, kai jie pasiekiami, gyvendinami, taip pat imtis veiksmų, e, kai, kai reikia valdyti didesnę riziką, nes Jaspers teikia uh, konsultacinę paramą. Jaspers teikiama parama turi būti atitinkamai priderinta prie e, gyventinamų projektų. Didžiausia teikiamos paramos dalis tai konsultacijos. Reikia gerinti, koreguoti Jaspers gebėjimų kūrimą valstybėse narėse. E, toje ataskaitoje, bet manau, kad kolega, kuris rengė šį dokumentą, galėtų pateikti jums daugiau informacijos dvišalėme susitikime. Toliau, ponios Grėl, klausimas. Iš tikrųjų, klaidų skaičius mažėja ir su paprastintų kaštų alternatyva panaudojimą stebėjau. Ten egzistuoja su paprastintų kaštų galimybė ir matome, kad pagal tą variantą, pasipritaikius tą modulį, klaidų beveik nelieka. visos sudė... sutinku su jūsų komentaru dėl su... Mm, ne simplifikacija, bet komplikacija. Ir jau beveik dešimtį metų vyksta darbas ir aukšto rango pareigūnų darbo grupė. Užsijimanti šiuo klausimu, auditoruose mes taip pat stengiamės vertinti viską, kas nuveikiama šioje srityje ir apžvelgti visus pasiūlymus kad padėtume jums priimti geresnius sprendimus. Bet kalbėdama čia norėčiau paminėti, kaip svarbu tinkamai įvertinti tinkamus dalykus. Jūs minėjote partnerystės susitarimus, nežinau ar supratote teisingai, kalbėjau apie privačias viešojo sektoriaus partnerystės, kurios rengiamos ir rengiame ataskaitą apie jas. Taip pat egzistuoja kitokios partnerystės ir ataskaita šitą temą audito rūmai jau paskelbė. Tai labai svarbus dokumentas, nes ten iš dalies sprendžiama supaprastinimo problema ir tai, kad yra pernelik daug kriterijų ir viskas apsunkina visą pro, projekto grandinę. Ir, ir ne tik naudos gavėjus, bet ir tuos, kurie turi įvertinti projektą. Ir matome, kad sukuriama tūkstančiai kriterijų regionų mastu visais kitais lygmenimis ir bandoma tų kriterijų pagrindų vertinti įvairiausius dalykus, kurių kartais net nereikėtų vertinti. Ir galiausiai pasidaro sunku viską suderinti ir padaryti logiškas išvadas po projekto ir savo ataskaitoje rekomenduojame nebenaudoti kai kurių kriterijų, kurie yra nereikalingi, nes jų pagrindų galima kažką įvertinti, bet jie galiausiai mums nėra naudingi, bandant įvertinti projekto pasiekiamus rezultatus. Ir yra skirtumas, skiriami kriterijai, kurių pagrindų galima įvertinti rezultatus ir kriterijai, kurių pagrindų galima įvertinti rezultatus kaip projektas įgyvendintas, ko juo pasiekta. Jeigu bandote įvertinti, pavyzdžiui, matote, kad nutiesus kelią sumažėjo eismo spūstis, CO2 kiekis sumažėjo, tai yra poveikis projekto, kuris aktualus tvarumui. Tai nėra tas konkretus pasiektas rezultatas. Pavyzdžiui, E, žinome, kad pastatyta regioninių oro uostų, kurie nenaudojami beveik tam tikslui, kurie, kuriam jie pastatyti. Tai labai konkretus pavyzdys. Pone Būda, aš apgailestauju dėl to, ką jūs sakėte, kad jūsų nuomonė audito rūmai yra nelik daug kontrolės ir patikrų momentų ir viska, dėl to viskas tampa sudėtingiau. Aš pri, tai pripažįstu ir e, kalbėjau apie tai savo pasisakymę, būtent todėl mes norime keisti požiūrį į, į tai e, atliekamų patikrų skaičių. Jeigu galime pasitikėti kitų atliekamų darbų, tuomet patikrų tikrai bus mažiau. Kita vertus, visiškai kontrolės negalime atsisakyti, nes privalome atsiskaityti Europos mokesčių mokėtojui mokėtojams už kiekvieną išleidžiamą euras. Ekstremumas tikrai nereikalingas. Pone Maletič, klausėte apie klaidas viešųjų pirkimų srityje. Mes neteikėme informacijos apie privataus sektoriaus ar viešojo sektoriaus e, naudos gavėjus. Mes e, pasirenkame, gali būti ir privati, ir viešojo sektoriaus įmonė. Neseniai paskelbėme specialią ataskaitą apie viešuosius pirkimus, bet jis, sakyčiau, jau pasenusi keliarių metų. Jeigu jūs norite daugiau techninės informacijos apie viešuosius pirkirvetaus ir viešojo sektoriaus naudos gavėjus, o jūsų klausimas dėl tinkamų kriterijų, man atrodo, aš jį jau atsakiau, atsakinėdama ankstesnį klausimą. Dėkuoju, ponas Būda paprašė. Žodžiat vienai pastabai. Dėkoju. Labai dėkoju. Ne, aš nesakiau, kad auditorumai yra pagrindinis mūsų priešas. Aš neturėjau galvoje audito rūmų ir kartais keistai elgesi. Ir aš tiesiog dažnai išgirstu klausimą, atsakymo į kurį neturiu. Ir klausimas labai paprastas. Kodėl e, taip skirtingai yra vertinamas lėšų įsisavinimas puslapių paraiškos, o Rumunijoje tam pačiam dalykui gauti reikia pririnkti šimtus puslapių įvairių dokumentų. Reikia, kad e, sistema būtų kuo paprastesnė, palankes, e, palankesnė vartotojui. O bet dėl to, kas daroma, pavyzdžiui, Rumunijoje. Kodėlgi tokie dideli skirtumai tarp valstybių narių? Nes žmonės yra labai susirūpinę dėl to, kas vyksta. Dėl to, kad yra tokie dideli skirtumai. Dėkoju, taip, aš jums visiškai pritariu. Kodėl lėšų įsisavinimas vyksta taip sunkiai? Na, dėja, jeigu jums nepavyko surasti atsakymo šį klausimą per visą savo darbo laiką, tai vargu, ar, mums, aš, ar aš sugebėsiu jums pateikti atsakymą dabar. Bet mes ketiname taip pat jums pasakyti dabar, kokios tai bus valstybės narės, bet kai ta ataskaita bus paskelbta, aš tikiuosi, jūs galėsite joje rasti atsakymus į jums rūpimus klausimus. Dėkoju. Dėkoju poniai Ivanovai, daugiau norinčių užduoti klausimų nėra. Ir tai ir atsiminame, kad kaip praeitėje pas mūsų tik audito rūmų atstovai, mes visuomet turėjom jiems be galo daug klausimų. Bet kadangi jūs dabar lankotės pas mūsų reguliariai, mes da, mūsų turimų klausimų skaičius sumažėjo. Ir mes ir toliau tikiuosi sėkmingai su jumis bendradarbiausime. Narys pas mus atvyks 17 valandą. Taigi prašau visų sugrįžti į šią salę 5 valandą.

pavyzdžiui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 Good afternoon, ladies and gentlemen, again. Labas vakaras, gerbėjai ponai ir ponios, po trumpos pertraukos. Man labai malonu yra pasakinti pas mus atvykusi svečią, poną Dombrovskis. Dombrovskis. Jis yra atsakingas už socialinį dialogą, ekonominį stabilumą, finansinės paslaugas ir kapitalų rink, bankų sąjungą Europos komisijoje. O šiandien mes kalbėsime apie struktūrinį reformų remimo programą ir apie tai, kaip ji yra įgyvendinama. Kaip jūs tikriausiai prisiminate, mūsų komitetas buvo atsakingas už teisėkuros dokumentų rinkinį, kurio buvo sukurta e, ši programa ir mums komisija nuolat, mūsų komisija nuolat informuoja apie tai, kaip yra įgyvendinama šį programą ir dėkojame Jums už tai. Ir praeitų metų pabaigoje Europos komisija pateikė teisėkuros pasiūlymą dėl stipresnės ekonominės ir pinigų sąjungos. Ir mūsų komitetas yra atsakingas už vieną iš pateiktų pasiūlymų. Ir mes konkrečiai esame atsakingi už programos biudžeto padidinimą ir taip pat už uh, E, papildomą tikslą skatinti konvergenciją eurozonoje. Taigi šiandien mes galėsime kartu su ponu Dombrovskis aptarti visus šiuos klausimus. Ir e, negaiždama laiko, aš iš karto jam suteiksiu žodį ir po to mes, mėj Europos parlamento nariai, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už kvietimą atvykti pas Jūs, tam, kad galėtume kartu su Jumis aptarti struktūrinių reformų remimo programą. Ši programa yra skirta padėti valstybės narėms renkti ir gyvendinti institucinės administracinės struktūrinės reformas ir taip pat geriau ir veiksmingiau panaudoti ES lėšas ir ypatingai struktūrinių fondų lėšas. Struktūrinės reformos yra nepaprastai svarbios, kai kalba eina apie sanglaudas, konvergenciją ir integracinį augimą. Uh, Integruotos reformos gali padinti mūsų konkurencingumą, padidinti gyvenimo standartą ir kurti naujas darbo vietas. Be to, ši programa padeda mums mažinti disbalansą tarp įvairių regionų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas valstybinarių administracinių ir ši programa padeda mums mažinti disbalansą tarp įvairių regionų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas valstybinarių administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimui. Aukštos kokybės administracinės paslaugos ir teisinės aiškumas ir atitinkamai administracinės reformos padidina viešo administravimo veiksmingumą. Ir tai yra labai svarbu, kai kalba eina apie socialinę sąnglaudą ir ekonominį augimą. Struktūrinės reformos ne tik sukuria aplinką, kuri padeda pritraukti daugiau investicijų ir padeda kurti naujas darbo vietas, bet ir padeda mūsų ekonomikai būti atsparesniai įvairiems sukretimams. Todėl struktūrinės reformos yra nepaprastai svarbios, ypač kai kalba esmingai ir laiku. Ir valstybės narės labai dažnai turi įveikti įvairius iššūkius susijusius su nepakankamas instituciniais ir administraciniais gebėjimais. Ir būtent, ši, būtent šiame kontekste valstybės narėms ir gali padėti struktūrinių formų rėmimo programa. Po, jau tuo pasinaudojo. Mes įgyvendiname 20 projektų ir didžioji dauguma jų jau yra įgyvendinta. Nors nemažai projektų dar yra e, įgyvendinama. Pavyzdžiui, kai kalba eina apie parengiamuosius veiksmus mes teikiame paramą Slovenijai, jos institucijoms, kad jos galėtų geriau išduoti paskolas mažoms vietinėms įmonėms. 16 valstybių narių ir bendra paraiškų suma yra 84 milijonai. Ir šiemet paraiškų gavome 444 e, e, prašymus, bendrai suma yra 450 metais ir mes taip pat bendradarbiaujame glaudžiai su kitomis komisijos tarnybomis ir valstybėmis narėmis tam, kad nebūtų dvigubo finansavimo. 9 procentai visų projektų yra skirti tam, kad galima būtų pagerinti administracinės kokybės kokybę, 18 procentų yra susijęs su viešų finansų valdymu ir 16 procentų su finansinėmis paslaugomis. Mes manome, kad ši programa padeda mums geriau gyvendinti įvairias politinio valdymo, tobulinimo ir įgyvendinant ekonominio koregavimo programas. Uh Taip pat padeda, tie projektai padeda mums geriau įgyventi daugybę įvairių kitų tikslų. Ši programa gyvendinama tik devynis mėnesius, tačiau mes matome, kad tai duoda realių rezultatų. Programa tikrai padeda joms įgyvendinti struktūrinės reformas. Be to pagalbinė veikla e, e, turi ir regioninį matmenį, ir valstybinį matmenį. Pavyzdžiui, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje mes padedame valstybėms narėms, pavyzdžiui, pritaikyti savo paslaugas tam, kad tai būtų naudinga ne tik jai, bet ir kaimininiams šalims. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje mes padedame valstybėms narėms įgyvendinti priemonės, kurios yra susijusios su šalims skirtomis rekomendacijomis, tam, kad galima būtų užtikrinti prieinamą, kurios yra reikalingos labai. Ir, pavyzdžiui, Slovakijoje mes padedame par sustiprinti e, investicinių projektų identifikavimo ir nustatymo e, potencialą. E, ir mes de, padedame šią šalį derinti įvairius projektus Lietuvoje, jūrinių fondų šiai veiklai. Mes dar nepatvirtinome šių metų finansinio sprendimo, bet galiu Jums pasakyti, kad mes ketiname paremti įvairius projektus, uh, ir uh, jie bus skirti tam, kad galima būtų geriau panaudoti Europos struktūrinių investicinių fondų lėšas ir pagerinti valstybių narių įsisavinimą. Reikia valstybėse narėse ir mes be abejo skirsime jai deramą finansavimą. Mes turime galvoti apie ateitį ir padėti toms valstybėms narėms, kurios nori įsivesti eurą ir kurios siekia konkrečios konvergencijos ir e, norėtume padėti jiems sukurti atsparesnę ekonomiką, tam, kad programą skirtą biudžetą ir taip pat e, numatyti atskirą dailutę, kuri būtų skirta toms valstybėms, kurios dar neįeina į eurozoną. Taigi, iš esmės, galiu pasakyti, kad reikėtų sustiprinti e, reikėtų iš ES biudžeto iki 2010 metų skirti papildomą aštuonis yra raginamos pasinaudoti uh, galimybė, kuri yra numatyta šios programos reglamente ir kuri padeda, pagal kurią galime naudoti taip pat ir lėšas iš techninės pagalbos fondo ir, ir iš Europos struktūrinių investicinių fondų. Tikiuosi, kad jūs galėsite pritarti mūsų pasiūlymų įvairių klausimų. Ir pirmiausia, suteiksiu galimybę frakcijų atstovams pasisakyti. Taigi, ponas Novakov yra pirmasis kalbėtojas apie, apie frakciją. Dėkoju. Gerbiamasis komisijos nariai, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti Jūs ir pasidžiaugti tuo, kad Jūs radote laiko, kad pas mus atvyktumėt ir kad papasakotumėt mums. Jei mes vertintume šią programą kaip naują galimybę valstybėms narėms ir palygintume ją su, su kitais. Tam, kad galėtume patobulinti šią programą, reikia pirmiausia įsiklausyti valstybių narių nuomonę. Ir aš manau, kad būtent atsižvelgiant jų nuomonę, jalą. Ir o, matome, kad vienintelė problema yra, aš nebejoju, kad jums pavyks įtikinti valstybės narės, kad reikės skirti daugiau išteklių šiai programai, bet vis tiek padėti. Mes pažadėjome valstybėms narėms kai ką dėl rezultatų rezervo. O šiandien matome, kad tai, kad dirbau biudžetų komitete ir klausydamasi diskusijų tame komitete, Ir apie tai, kaip galima naudoti lankstumo priemonę, galiu pasakyti, kad naudoti ją yra sunku. Mane nustebino tai, kad jūsų pasiūlymas Ir jei komisija sako, kad jūsų turama yra puikiai priemonė, gerai panaudojama valstybėse narėse, aš žinau, kad 24 valstybės narės dalyvauja e, šioje progros, bet turime pirmiausia e, užtikrinti, kad tas lėšas galima paimti iš lankstumo priemonės, nes mes nenorime imti lėšų vien iš sanglaudos politikų. Pagal senąjį reglamentą gali siūlyti e, reformų projektus kurie yra nukreipti į tai. Mums e, tikrai nereikėtų čia užsimti pono Junkerio reklamą. Tai nėra Europos parlamento fondo, kuris padeda valstybėms narėms pasiruošti stojimui į eurozoną. Ir taip pat e, turime e, priemonės, kurios padeda valstybėms narėms gyventi. Valdo struktūrinės formos, tai yra regioninės valdžios įstaigos labai plačiai aptarė, gyventinant, kaip įgyvendinti struktūrinę formą, rėmėjimų programą, kaip paremti įvairius e, ramščius, kaip naudoti tai e, finansavimą regioninių lygmenių, nacionalinį programą, kaip paremti įvairius e, ramščius, kaip naudoti tai e, finansavimą regioninių lygmenių, nacionalinių lygmenių. Kaip jūs tai manote, ar bus kažkokie galimi konfliktai, kaip galime užtikrinti, kad uh, Mm, bus pateikti pasiūlymai, nepaisa, kaip jūs matote, kad struktūrinė formulinė programa dirbs kartu, kur sinergija, bet yra m, mm, taip pat šiek tiek problemų su m, mm, veikimo priemonė ir kas bus ateinančiais metais, kaip visą tai suderinti, kokie bus. Ačiū. Jeigu daugiau klausimų nėra ar pasiūlymų nėra, tai tuomet suteikiu žodį jums, komisijos nariai. Galėtumėte atsakyti. Dėkoju, gerbimi nariai, už klausimus, už pastabas. Galbūt e, atsakysiu 80 e, milijonų eurų. Toliau yra atskiri pasiūlymai, kur, kurie yra susiję dešimtųjų e, kalbant apie įvairias galimybės mūsų MFF e, komunikate, kurį pristatėm praėjusią savaitę. Na, aš e, dirbsiu ties šiomis temomis, kadangi tai yra ir SRSS, ir SRSP e, susiję. Ir aš už visą tai tiesiogiai atsakingas komisijoje, kartu kartu su ponu Rötinger ir ponė Kretzel, bet vis dėlto yra tiesiogiai susijusi su struktūrinė reforma Rimion programa ir mūsų pasiūlymų didinti e, po, programos dalį. Priežastis yra aiški, mes manome, kad yra poreikis iš valstybių narių pusės ir poreikis e, virš jam turimas. Aišku, kad reikia padidinti paramą. Ir toliau klausimas, iš kur tie pinigai bus paimti. Būtent tai mes ir siūloma, siūlome lai, naudoti tiems metams. Taip pat buvo klausimas dėl bendro biudžeto dydžio. Mes dar